patvirtinta, vienam parlamento nariui susilaikius. Mėly kolegos, šio posėdžio protokolas bus pateiktas tvirtinti kito posėdžio pradžioje. Visos šiandien patvirtos rezoliucijos bus perdotos adresatams, niekas tokiam pasiūlymui neprieštarauja. Europos parlamento parlamentinė sesija yra nutraukiama dabar, linkiu visiems kolegoms geros kelionės namo ir baigiu posėdį. Thank you. Thank you. Thank you. Danke schön. Vielen Dank noch einmal. Zwei Kunden jetzt. Ah, okay.